ready, colleagues? Kolegos, ar esate pasiruošę? Please take your seat. Paprašysiu jūsų užimti savo vietas. Pradėkime popietinę posėdžio dalį. pagrindinis tikslas po pietinės dalies yra balsavimas. Ryte vyko diskusijos, o dabar jau atėjo laikas balsavimui. Labai atsiprašau, tiesiog nepavyko suorganizuoti balsavimo ryte, todėl kad turėjome svečių. Periname prie darbo atvarkės ir manau, kad visi atsinešė balsavimo korteles. Pradėsime balsavimą. nuo ES fondams taikytinų nu, bendrųjų nuostatų, kiek tai susijęs su Graikijai skirtomis specialiomis priemonėmis. Kaip pranešiau neįlinio posėdžio metu, rugsėjo 3 komisija prieėmė teisė, kurios pasiūlymo, kurio būtų keičiami dabartiniai reglamentai, kad būtų numatomos specialios priemonės skirtos Graikijai. Komisijos narė neįlinio posėdžio metu pristatė tą pasiūlymą ir mes e, priemėme e, sprendimą dėl principo. Jam pritarė visos frakcijos, e, buvo priimtas pasiūlymas ir nuspręsta vadovauti su paprastinta procedūra pagal 51 procedūrinių taisyklių straipsnį. Mes rugsėjo 3 dieną galėjome susitarti tik tai dėl principo, nes negavome pasiūlymo iki rugsėjo 7 dienos plenarinės sesijos. Tačiau dabar jau turime visą informaciją ir trijų komitetų užimtumo, žuvininkystės bei biudžeto buvo paprašyta pateikti nuomonės. Visi komitetai tai padarė ir nusprendė vadovauti su paprastinta procedūra. Galiausiai vakar aš gavau laišką iš Koreper pirmininko. Jis patvirtino, kad taryba taip pat nusprendė patvirtinti komisijos pasiūlymą be pakeitimų. Aš norėčiau, kad šiandieną jūs oficialiai patvirtintumėte mūsų sprendimą taikyti 51 taisyklę tam, kad Spalio e, pirmojo plenarinėje sesijoje aš komiteto vardu galėčiau pateikti pranešimą, kuriuo yra priimamas nepakeistas komisijos pasiūlymas. Dėkoju. Ponas Van Mistelroj pritarė. Ar jūs pritarėte? Pritarėte. Taigi, labai ačiū. Sprendimas oficialiai priimtas. Ar sekretariatui tinka toks patvirtinimas? E, Sekretorietas sako, kad oficialiai turiu paklausti, ar kas nors prieštarauja. Ne, niekas. E, Pruo susilaiko. Gerai, kaip ir prieš tai. Gerai, labai ačiū Jums visiems. Dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra pono Blanko Lopes pranešimas Europos struktūrinių ir investicijų fondų veiksmingumas siemos su patikimo ekonomikos valdymu pagal reglamento 1303 23 straipsnį. Turite balsavimo sąrašą. Pradėsime nuo kompromiso. 20 kompromisas, 21 dalis. Kas už? Prieš? susilaiko, priimta. Dabar pereiname prie pasiūlymo dėl biudžeto, tai yra pirmasis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtasis kompromisas, pirmo dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta priimta. Toliau. Penktasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. O dabar 38 pakeitimas, pirmoji dalis. Ką tik patvirtinome penktąjį kompromisą, e, todėl 32 atkrenta ir periname prie, prie 38 pakeitimo pirmosios dalies. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. A e, dabar šeštasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Dabar periname prie aštuntojo kompromiso. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Septintasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Dabar 53 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne, tuomet balsuojame dėl 53 su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Dabar 54 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 55 kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 56. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 57. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 15. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar periname prie 59 pakeitimo. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 60 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Devintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuonioliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 67 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtasis kompromisas. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar ketvirtas pasiūlymas iš biudžeto komiteto. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Vienuoliktas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Dvyliktas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 81 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 82 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko. Manau, kad atmesta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas dėl 82 pakeitimo. Prašau balsuoti. It, does it work? The, the vote is open. Balsavimas pradedamas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dėkoju. 29 buvo prieš. Dabar periname prie 13 kompromiso. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 14 kompromisas. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. 16 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 22 kompromisas. 22 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 17 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 19 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 106 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 113 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas užimtumo komiteto pasiūlymas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 116 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 117 pakeitimas. Dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 21 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 123 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintasis biudžeto komiteto pasiūlymas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl 123 pakeitimo. Pasitaiso pirmininkė dėl 9 biudžeto komiteto pasiūlymo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 21 prieš 17. Turime dar vieną iš socialistų grupės. Per vieną, e, vieną yra per daug. Taigi atmestas devintasis e, biudžeto komiteto pasiūlymas. E, dabar pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antrasis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečiasis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 13 pakeitimas. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Yra per daug balsuojančių iš EPP, vienu per daug. Balsuokime dar kartą. Balsavimas pradedamas dėl 13 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dėkoju. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Trečiasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 23 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 24 pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaiko, atmesta. 26 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuokime dėl viso pranešimo. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar veikia balsavimas? Dabar pradedu balsavimą. Balsavimas baigtas. Pranešimas patvirtintas. 28 už. Matote skaičius, jų neskaitysiu. Sveikinu pranešėją pono Lopesą. Thank you. Thank you, Paula. Thank you very much. Uh, the next report is... Kitas pranešimas, dėl kurio balsuosime. Taip, Fernando Rūvas pranešimas dėl sangodos politikos ir Europos strategijos iki 20 metų e, peržiūros. Kompromisas septyni. Pirmoji dalis. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. 53 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta Priimta. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvyliktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Tryliktas už, prieš, susilaiko, priimta. 14 už, prieš, susilaiko, priimta. 90 kartu su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštarautų dėl žodinio pakeitimo? Taigi balsuojame už pakeitimą su pakeitimu žodžiu. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Devyniasdešimt pirmas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Devyniasdešimt trečias, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 95 už, prieš, susilaiko, priimta. 97 kas už, kas prieš, susilaiko. Reikia balsuoti kortelėmis, rezultatas neaiškus. Okay. Nereikėjo balsuoti už šitą. Cancel this vote, I'm sorry. Taigi atšaukė šitą balsavimą, mano klaidelė. 15 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 16. Kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 17 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šimtas aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šimtas vienuoliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Devynioliktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvidešimtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvidešimt pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Kas už 22? Antrąjį. Prieš. Susilaiko. Priimta. 23. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 24. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 158 Tai yra kalbinis, redakcinis pakeitimas, balsuoti nereikia. 25 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 26 už, prieš, susilaiko, priimta. 27 už, prieš, susilaiko, priimtas. 171 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 172. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 28 kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 29 už prieš susilaiko priimta. 30 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 188 pakeitimas atsiimtas. 190 už prieš susilaiko priimta. Pirmasis pakeitimas, konstatuojam dalis A, kas už, kas prieš, susilaiko, priimti. Antrasis, už, prieš, susilaiko, priimta. Trečiasis, už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas pakeitimas, už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmasis kompromisas. A. Konstatuojami dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Aštuntasis. Redakcinis. Dvyliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antrasis kompromisas dėl B konstatuojamas dalies už, prieš, susilaiko, priimta. 17 kalbinis, trečiasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Ir dabar baigiamasis balsavimas kortelėmis dėl viso pranešimo su pakeitimais balsuojame. Baigiame balsuoti. Dar ne visi pabalsavo. Dabar jau baigiame. Pritarta rezultatas akivaizdus. Sveikinu Ros. Здравейте. The next, the next vote on the European semester for Kitas balsavimas Europos e, semestras ekonominės politikos koordinavimui 2015 e, metų prioritetų gyvenimas. E, pranešė yra Iskra Mikhailova. Neilgas balsavimo sąrašas. Pradėsime nuo pirmojo pakeitimo. Už, prieš, susilaikė, atmestas. Antrasis, už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintasis kompromisas, pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta atmestas. Antrasis kompromisas už prieš susilaikė priimtas. Tryliktasis pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. Trečiasis kompromisas už prieš susilaikė priimtas. Ketvirtasis kompromisas už prieš susilaikė priimtas. Dvidešimtasis pakeitimas už prieš susilaikę atmestas. Dvidešimt pirmasis pakeitimas. Atmestas. Nes ankstesnis buvo patvirtintas. 21 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, atmestas. 22 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimtas. 23 atkrenta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis kompromisas už prieš, susilaikė, priimta. Balsuosime dabar, dabar dėl nuomonės, elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. Galima jau balsuoti. Ar balsavote? Balsavimas baigtas. Nuomonė yra patvirtinta, labai nuoširdžiai dėkoju. Kitas klausimas, dėl kurio balsuosime, 2016 metų bendrasis ES biudžetas visi skyriai, tai yra nuomonė, kurią parengė ponė Spirakė. Pradėsime nuo kompromisinio teksto. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Vienuoliktasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Visi balsavote, balsavimas baigtas. Priimta, kaip suprantu. Dvyliktasis pakeitimas. Už, prieš, sulaikė, priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš, sulaikė, priimta priimta. 16 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmestas. 17 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmestas. 18 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmestas. 19 už, prieš, susilaikė, priimtas. Dvidešimtasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Dvidešimt antrasis už, prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti dėl 22 pakeitimo. Prašom, balsuokime. Balsuokite dabar. Balsavimas baigtas. Pri... 22 pakeitimas patvirtintas. 23 už prieš susilaikė atmestas. 24 už prieš susilaikė atmestas Turime pasitikrinti. 24 pakeitimas. Prašau balsuoti elektroniniu būdu. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau balsuosime elektroniniu būdu dėl visos nuomonės. Balsavimas prasideda. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Nuomonė patvirtinta. Sveikiname ponę Spirakį. Balsuosime dėl ES adresų Jonijos jūrų strategijos. Pranešėjas yra e, Ivanas Jakovčičius. Pranešimas rengiamas savo iniciatyvą. Ar kas nors nori ką nors pasakyti? Pone Jakovčičiau, norit ką nors pasakyti? Noriu padėkoti visiems, kurie su manimi dirbo rengiant šį pranešimą man jis nepaprastai svarbus. Būtent todėl, kad prieš dešimt metų mes įkūrėme Azijos Jonijos jūros regioną. Aš buvau išrinktas jo vadovu ir dabar rengiame pirmą pranešimą apie jo veikimą. Tikiuosi, kad balsavimas taip pat bus sėkmingas. Labai Jums ačiū. Galime balsuoti. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 27 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimtas. Aštuntasis kompromisas už prieš susilaikę priimta. 37 pakeitimas. Žodinis pakeitimas prie jo. Kas prieš žodinį pakeitimą niekas. Tuomet balsuosime dėl 37 pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Afet šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 46 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestas priimtas 47, kas už, prieš, susilaikę. Turime patikrinti. 47 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Dešimtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 11 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 50, 55 pakeitimas. Žodinis pakeitimas taip pat pateiktas, ar kas nors prieš jį, ne. Balsuojame dėl 55 pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. patvirtinta. 56 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 57 už, atkrenta. Atsiprašau, pirmininkė, 12 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 58 58 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 13 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 14 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 70 pakeitimas. Kas už? Prieš. Sulaikė. Priimta. 41 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 10 etat. Už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Dešimtasis užsienio reikalų komiteto pakeitimas elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar jau balsavote? Visi? Balsavimas baigtas. Atmestas. 77 pakeitimas už prieš susilaikę. Turime vėl tikrinti. 77 pakeitimas. Balsuokite elektroniniu būdu. Prašom. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 79 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Turime pasitikrinti 79 pakeitimas. Elektroninis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas patvirtinta. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 38 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 87 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, turime pasitikrinti. 87 pakeitimas, balsuokime elektroniniu būdu, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 16 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 98 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 99 kas už? Prieš? susilaiko. Man atrodo, kad priimta. Šimtas antrasis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas šeštasis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas aštuntas pakeitimas Kas už? E, kompromisą turime. Septynioliktas kompromisas, atsiprašo pirmininkė, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar 108 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 110 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 111 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 112 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 113 kas už, prieš, susilaiko, priimta. NV2, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Atrodo. Ar norite pasitikrinti? Pasitikrinkime. Dėl NV2 elektroninis balsavimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar peš 22. Kas už, prieš, susilaiko. Prašau jūsų kelti rankas. Peš 22. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dėkoju. 39 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 117 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 118 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 120 kas už, prieš, susilaiko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 124 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 18 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. NV12. Kas už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad priimta. Pes 14. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pasitikrinkime dėl 14 peš. Balsavimą pradedame. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Priimta. Šimtas trisdešimt trečias pakeitimas kas už prieš, susilaiko, priimta. Peš E. Pasitaiso pirmininkė peš 6. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Peš 9. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Peš 15. Kas už, prieš, susilaiko, man atrodo atmesta. 19 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 137 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 20 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar prieš 12, kas už, prieš, susilaiko, turime pasitikrinti. Prieš 12 balsuojame elektroniniu būdu, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 142 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, man atrodo atmesta. Ar norite pasitikrinti? Ne. Jūs norite pasitikrinti. Gerai, pasitikrinkime dėl 142 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. priimta. Šimtas keturiasdešimt trečias kas už, prieš, susilaiko. Nesu tikra, nemačiau. 143. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsuokite, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Prieš 21. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 144. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 145. Kas už? Prieš susilaiko, priimta. N20. Kas už, prieš, susilaiko, turime pastikrinti elektroniniu būdu. N20. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Prieš 17. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. NV19. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Peš 23. Kas už? Ne, šis atkrenta. Ne, turime vis dėlto balsuoti, sako pirmininkė, prieš 23, kas už. Prieš susilaiko, turime pastikrinti elektroniniu būdu. 23 peš, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 21 kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko, priimta. 22 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. NV26 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. NV27 kas už, prieš, susilaiko, turime pasitikrinti. NV27 elektroninis balsavimas pradedame balsuoti. Baigime. Priimta. Dvidešimt trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 24. Pirmoji dalis. Trim dalimis. Kas už pirmąją? Kas prieš? Susilaiko priimta. Antroji už. Prieš. Susilaiko. Reikia balsuoti kortelėmis. Dėl antrosios dalies. Balsuojame kortelėmis. Baigime. atmesta. Trečioji dalis 24 kompromiso, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 25 kompromisas, balsavimas dalimis, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, primta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. 40 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 26 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 183 už, prieš, susilaiko, balsuojame kortelėmis dėl 183-ojo. Dvautis klaus. Baigime. Priimta. 27 kompromisas dalimis. Kas už pirmąją? Kas prieš? susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. 192 už, prieš, susilaiko priimta. 29 kompromisas, 28 už, prieš, susilaiko priimta. 200 pakeitimas Taip, 200. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 201 už, prieš, susilaiko, priimta. 29 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 203 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Prieš tai septintas, už, prieš, susilaiko, atmesta. Du šimtai penktas, už, prieš, susilaiko, priimta. Trisdešimtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. NV8 už, prieš, susilaiko, atmesta. Du šimtai dešimtas už, prieš, susilaiko, priimta. 31 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Peš aštuntas už, prieš, susilaiko, priimta. NV4 už, prieš, susilaiko, atmesta. 216 už, prieš, susilaiko, priimta. NV14 už, prieš, susilaiko atmesta. NV16 už, prieš, susilaiko atmesta. Peš 19 už, prieš, susilaiko. Reikia balsuoti, kol tarėmės dėl 19. Balsuojame. Baigime. Atmesta. 32 kompromisas kas už, prieš, išlaiko, priimta. Peš 13 už, prieš, susilaiko, atrodo priimta. Bet dėl visako balsuokime kortelėmis, dėl 13 balsuojame. Baigime. Priimta. Pritarta peš 13. 219 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 220 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 221 už prieš susilaiko atmesta. 2, 2, 2 už prieš susilaiko priimta. 33 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 224 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 225 už prieš susilaiko priimta. 226 už prieš susilaiko atmesta. 34 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 232 už, prieš, susilaiko, priimta. Du šimtai trisdešimt penktas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 21. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 35 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 240 už, balsuosime dalimis. It was requested by the, the rapporteur, by Mr. Jak Pranešėjas Jakovčič prašė balsuoti dalimis ir tas pasiūlymas buvo jums ištalintas. Ar iš tikrųjų gavote ir sutinkate balsuoti dalimis? Pirmoji dalis. Už, prieš, susilaiko. Balsuokime kortelėmis. 240 pirmoji dalis. Elektroninis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Antroji dalis dėl 240 pakeitimų, kas už, prieš, susilaiko, atrodo atmesta. It is rejected. Mm, it is rejected. Atmesta. 241 už, prieš, susilaiko, atmesta. 242 už, prieš, susilaiko, priimta. 36 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 247 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. 248 už, prieš, susilaiko priimta. 249 už, prieš, susilaiko atmesta. 250 už, prieš, susilaiko, primta. 2, 5, 1 už, prieš, susilaiko, primta. 2, 5, 2 už, prieš, susilaiko, primta. 253 už, prieš, susilaiko, primta. 254 už, prieš, susilaiko, primta priimta. 37 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Du šimtai šešiasdešimt trečias, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Du šimtai šešiasdešimt penktas už, prieš, susilaiko, priimta. 266 už prieš susilaiko priimta. 267 už prieš susilaiko priimta. 268 už prieš susilaiko priimta. Pirmasis pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Antrasis už, prieš, susilaiko, priimta. Trečiasis už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. NV2 už, prieš, susilaiko, atmesta. NV3 už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktasis už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 12 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, balsuojame kortelėmis dėl 12 pakeitimo. Pradedame. The vote is closed. It is adopted. Amendment 13. 13 už, prieš, susilaiko, balsuojame primta. 15 už, prieš, susilaiko, primta. 17 už, 16 už, prieš, susilaiko, primta. 17 už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Yes, page C. Who is in favor? Against? Abstention? We have to check. Balsuokime dėl page C kortelėmis. The vote is closed and it is adopted. Page D. Who is in favor? Page D. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Page F. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Page H. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Page I. Už, prieš, susilaiko, atmesta prieš J už prieš susilaiko atmesta. Prieš K už prieš susilaiko atmesta. Prieš L už prieš susilaiko atmesta. Prieš M už prieš susilaiko atmesta. Ir štai galutinis balsavimas. Balsuojame dėl viso pranešimo teksto. Kortelėmis. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Pritarėme pranešimui, sveikiname Jakubčič, pranešėjui, išnešėją. Dar turiu paskelbti štai kokios informacijos. Išklausykite. Before... Prieš baigiant posėdį mums mm, reikia dar išklausyti tam tikros informacijos. Turbūt prisimenate, kad visi gavote koordinatorių e, posėdžio sprendimus, kuris vyko šį rytą. Ar sutinkate su pasiūlymais? Taip, ačiū. Kitų klausimų ar yra? Ne. Dėkui. Kitas posėdis vyks e, spalio 15 dieną 15 val. ryte. Pirmininkė taip pat dėkoja vertėjams. Posėdis baigtas. Thank you.